she, she is. Uh, ladies and gentlemen, Ponas ir ponai, sveiki susirinkę komiteto posėdį. Norėčiau visų pirma pradėti nuo pirmininko pranešimo. koordinatoriai norėtų pristatyti šiuos sprendimus. Pone Ferrara skiriama pranešėja dėl prašymo atšaukti parlamentaro imunitetą ponui Sotirijos Darianopulos. Pone Regner skiriama pranešėja renkti pranešimą dėl uh, E, prašymo atšaukti parlamentinį imunitetą ponui Teodoros Zakurakis. Ponas Krisogonos skiriamas pranešėjų dėl prašymo atimti parlamentinį e, imunitetą ponui Januš Korvin Mikė. Ponas Kavada skiriamas pranešėjų renkti nuomonę dėl procedūrų susijusių su komisijos narių klausimais ir 2014 m. proceso pamokomis. Pone Kaufman skiriama pranešėja dėl Europos piliečių iniciatyvos. Koordinatoriai sutarė teikti klausimą žodžiu dėl e, Marakešo sutarties ratifikavimo. E, jis bus, ji bus išdalinta visiems pritarimui pagal raštišką procedūrą. Pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl, kuriuos teikia Aldro pat, Patričelo ir Mara Bizoto užregistruoti, gairės dėl 141 taisyklės taikymo buvo patvirtintos ir jos bus išdalintos bei paskelbtos komiteto interneto svetainėje klausimas dėl lyčių pusiausviros profesinėme e, gyvenime numatytas 2015 antroje pusėje ir iki to laiko e, bus parengtas ir paskelbta studija tuo klausimu. Pone Hautala turėtų parengti darbinį dokumentą, dėl pasiūlymo, dėl reglamento, dėl administracinės teisės proceso ES institucijose. Pone Hautala e, atsiskaitys darbo grupiai, e, kurioje bus po vieną e, atstovą iš visų frakcijų. Toliau, renksime šiuos pranešimus dėl minimalių bendrų civilinės procedūros standartų, dėl e, pažeidžiamų e, suaugusiųjų apsaugos, dėl tarp valstybinio, tarp, tarp valstybinio įvaikinimo pripažinimo, e, eismo įvykių senaties termino, civilinės teisės pasiūlymo dėl robotikos ir pone Delvo bus pranešėję šiuo klausimu. E, kiti pranešėjai renkti kitus pranešimus dar, nepas, dar nepaskirti. Pone Delvo siūloma e, būti nare stoa. Taip pat e, prašome galimybės pratesti mokslinių tyrimų programą ir paprašyti, užsakyti studiją dėl lyčių balanso um, profesinėme gyvenime ir taip pat apž... ES šeimos teisės apžvalgos. Jūri narys bus skiria, taip pat dirbs komisijos darbo grupėje dėl e, intelektinės nusavybės įstatymų gyvenimo užtikrinimo ir interneto valdysenos formo. UNIDROA turėtų padaryti prezentaciją komitete balandžio 16 dėl UNIDRA projekto e, kur bus apžvelgti e, tarpvalstybiniai principai ir civilinę procedūrą reglamentuojantis principai. Taip pat e, renksimės naujam tarp instituciniam susitarimui dėl geresnės teisėkuros. E, ir galiausiai komitetas sieks užtikrinti lyčių pusiausvyrą rengiant klausimus ir panašius renginius. Tokie sprendimai buvo primtini koordinatorių posėdėje. O dabar periname prie komiteto posėdžio darbo atvarkės ir e, iš karto imamės 11 klausimo, kuris buvo neišnagrinėtas vakar. Žodis ponui Koferati, kurio aš nematau. Pone Regner, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau perduoti pono Koferatį. Atsiprašymo, jis negalėjo ateiti. Šiandienos posėdys yra pranešėjas šiuo klausimu ir prašo pristatyti jo parengtas išvadas. Aš pabandysiu pristatyti jums svarbiausias jo mintis. Kaip žinote, ponas Koferatį pristatė savo pranešimą sausio 19. -ąją Ir tuo tarpu buvo pateikta nemažai pakeitimų jo pranešimų, iš viso daugiau nei 400, juos pateikė šešėliniai pranešėjai bei kiti kolegos. Balsavimas dėl šio pranešimo numatytas kovo 23-ąją. Tai reiškia, kad mūsų laukia nemažai darbų, kad ponas Koferatė ir šešėliniai pranešėjai dar turėks nemažai nuveikti Jis tikisi sėkmingo bendradarbiavimo ir taip pat galimybės rasti kompromisus. Kaip toliau reikėtų dirbti, reikės glaudžiai bendradarbiauti su ekonomikos komitetu pagal 54 darbo taisyklių, e, taisyklę. Dabar pereinu prie konkrečių pranešimo temų. Pirmasis direktyvos skyrius, kaip žinote, aptaria galimybę įmonėms e, su, bendrauti su savo akcininkais, užtikrinti informacijos perdavimą ir užtikrinti akcininkams galimybę e, naudoti savo teisėmis ir sutarimas šiuo klausimu tarp frakcijų dar nepasiektas dėl šios skyriaus. Ponas Koferatė tikisi pasiekti kompromisu. Svarbiausia, kad e, e, akcininkams perdodamos informacijos turinys ir pobūdis būtų perdodamas tinkamai ir kad ta informacija būtų skaidri. Tai yra, mums reikia užsitikrinti vienodas galimybės visiems ir e, netaikyti atskirose valstybėse galiojančių priemonių. Kitas svarbus klausimas - mechanizmas skirtas ilgalaikiam akcinių dalyvavimui paremti. Ilgalaikis akcininkų dalyvavimas yra ir kliūtis siekiant užtikrinti tinkamą veiklą ir investuotojų bendrovių gerus rezultatus. Todėl svarbu, kad valstybės sukurtų reikalingus mechanizmus. Tai dar vienas rytis, dar vienas klausimas, kuriuo ponas Koferatė ieškos kompromiso. Vie, kitas klausimas, dėl kurio buvo daug nesutarimų, tai yra vadovų atlyginimų klausimas, kaip, kaip galite nesunkiai nuspėti. Šiuo klausimu interesai išsiskiria, yra daugybė prieštaringų nuomonių, tačiau reikėtų remtis bendrais principais, nors pateikti pakeitimai šiuo klausimu yra gana skirtingi. Ponui Koferatį ypač svarbu, kad e, Europos komisijos e, pasiūlymo nuostatos iš, būtų išlaikytos. Europos komisija numato privalomą balsavimą dėl atlyginimų politikos ir dėl ir privalomą ataskaitų apie atlyginimus skelbimą. Ponas Koferatė palaiko tokį požiūrį ir supranta, kad bus nelengva pasiekti galutinio sprendimo, bet reikėtų laikytis poros principų. Visų pirma, skaidrumo, ypač skaidrumo principo ir kito principo kad siūlomas mechanizmas neprieštarautų valstybėse narėse galiojančioms bendrovių valdymo sistemoms. O kalbant apie susijusius sandorius, e, valstybės valstybė, kai kuriuose valstybėse ir egzistuoja lankstesnė sistema nei siūlo komisija ir pono Koferati nuomonė galutinis rezultatas turėtų būti ambicingas ir veiksmingas, užtikrinti tam tikrą ligmens harmonizaciją bei reikalinga tokių sandorių kontrolę. Ir kaip jau sakiau anksčiau, e, reikėtų siekti didesnio skaidrumo. Galiausiai Kelios politinės frakcijos pateikė pasiūlymų įvesti prievolę e, didelėms bendrovėms teikti ataskaitas apie da, veiklą konkrečiose šalise. Kaip prisimenate, balsuojant dėl skaidrumo direktyvos, dėl kitų teisės aktų, šioje darbo tvarkėje šis klausimas jau buvo, pavyzdžiui, dėl, e, kai balsavimo dėl buhalternės apskaitos, teisės akto ir ponas Koferati palaiko šiuos siūlymus ir jis tikisi tolimesnių diskusijų šią temą su šešėliniais pranešėjais. Ačiū, kad išklausėte mm, šių išvadų, kurias parengė ponas Koferati. Ačiū toliau ponas Toti. Grazie, prezidente. Kari... Dėkuoju, pirmininkė mielos kolegės ir mėly kolegos. Pakeitimai, kurių daug pasiūlyta, rodo, kokia aktuali ši direktyva. Ji turės įtakos daugybė įmonių Europoje. Tačiau šis didelis pakeitimų skaičius taip pat rodo, kad sutarimo mums dar labai toli ir mes turėsim dar daug padirbėti, kad pasiektume kompromiso. Direktyvos atnaujinimas tam, kad pagerintume įmonėms darbo sąlygas ES, kad geriau įtrauktume akcininkus į įmonių veiklą, nereiškia, kad mes norime padidinti įmonėms biurokratinę naštą. Europa išlėto brenda iš krizės, o krizė labai pakenkė Europos pramoniai. Ir jeigu mes dabar neatsižvelgsime į pramonės poreikius, tai ekonomikos mes pakelti nepajėgsime. Dabar turime padėti įmonėms, verslininkams, o ne užkrauti jiems naujus įsipareigojimus, naujus biurokratinius apribojimus. Įmonės turi turėti galimybę laisvai dirbti ir veikti Europos vidaus rinkoje. Valstybės narės turi savo taisyklės ir dabar visoms valstybėms mėginti užkrauti vieningą modelį, vieningą valdymo modelį nėra išmintinga. Papa, mes manome, kad pono Koferatį pozicija turėtų būti modifikuota, mes norėtume, kad šis tekstas būtų lankstesnis ir užtikrintų geresnės konkurencijos sąlygas. Mums kyla labai daug problemų. Visų pirma, mes pasisakome už tiesioginį dialogą su akcininkais. Ir tas dialogas neturėtų būti vykdomas per tarpininkus arba kažkas turėtų uh, įmonėms primesti tą dialogą, jos turėtų jos siekti pačios. Kitas dalykas - direktorių atlygių nustatymas bei viršutinės ribos atlyginimams įtvirtinimas. Tai diskutuotinas klausimas. Nes dažnai įmonės neobjektyviai moka atlyginimą. Privačios įmonės vis dėlto turėtų turėti galimybę pačios nuspręsti, kiek jos mokės savo vadovams. Tai yra uh, vienintelis metodas pritraukti aukščiausios kokybės darbo jėgą rinkoje. Galbūt galima būtų perkelti Europai Italijoje veikiantį modelį atlyginimo skaičiavimui. Mes manome taip pat, kad neteisinga ir tikslo nepasiekianti yra ta idėja, kad akcininkai turėtų nuspręsti dėl vadovų atlyginimo. Akcininkų susirinkimas nėra tam uh, skirtas formas. Įmonė turi turėti galimybės pati apsispręsti be trečiųjų asmenų įtraukimo į šį procesą dėl atlyginimų dydžio. Italijos dabartinė sistema numato, kad egzistuoja tam tikri administraciniai vienetai, kurie neturi tiesiogiai vykdomųjų galių. Taigi toks modelis galėtų būti įdomus ir Europoje, Bet kuriuo atveju pasiūlymas įtraukti akcininkų sprendi, sprendimus, akcininkus į sprendimų prieimimą, kai tai susijęs su daugiau negu 5 procentų įmonės vertės sandoriais, taip pat labai apsunkintų darbą, pra, užtestų sprendimo prieimimo procesus. Tai susiję ne tik su uh, E, akcininkų susirinkimo su kvietimu, bet ir su registracija, su išlaidomis personalui ir panašiai. Susirinkimo kviet, sušaukimas taip pat dažnai pat, gali pakengti ir įmonės konkurencingumui tuo būdu, kad nėra išsaugomas konfidencialumas susirinkimo metu. Taigi, manau, kad šis pasiūlymas netinkamas dėl akcininkų susirinkimo. Akcininkų susirinkimo sprendimas įmonės veiksmams pritarti yra reikalingas tik tada, kai priimami labai esminiai sprendimai dėl įmonės. Ir tais atvejais, jeigu yra kažkokių prieštaravimų. Dėkoju. Taigi, jūs galėjote iš mano pasisakymo suprasti, kad darbo tikrai dar yra labai daug. Dėkojame. Pone Kavada. <laughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ponai konferatį reikėtų perduoti mūsų padėką, nes jis bandė dirbti darbą eidamas įvairiomis skirtingomis kryptimis ir žinoma yra kai kurių aspektų, dėl kurių mes esame patenkinti jo darbu, dėl kitų aspektų nuomonės išsiskiria. Vernant atliktą darbą, manau, kad komiteto nariai turėtų savo užduoti klausimą, ar reikėtų nustatyti finansinio kapitalizmo tam tikras ribas, nes jis įnešė didžiulę sumaištį e, į verslą. Ir egzistuoja e, tačiau ir kitokio pabudžio kapitalizmas, kaip Vokietijoje, kur veikia šeimų įmonės, e, Taigi man šis klausimas labai rūpi. Mes turime tam tikrų išlygų susijusių su e, pakeitimais, e, kuriuose kalbama apie padėtį atskirose šalise. Jeigu mes skaitytume paraidžių šios pakeitimus, tai reikštų, kad e, tiek valstybėms narėms, tiek ir įmonėms būtų daromas, daroma atitinkama įtaka, vienašališkai atskleidžiama informaciją, e, rengiant atitinkamas ataskaitas apie padėtį atskirose šalise. Man atrodo, kad tas pasiūlymas yra strateginių požiūrių klaidingas, atskleisdami finansinio pobūdžio pakankamai jautrę informaciją. Mes e, atskirų šalių, ypač kilančios ekonomikos šalių mokesčių inspekcijoms <clears throat> įduotume papildomų poveikių svertų į rankas ir įmonės galėtų patarti netgi dvigubą spaudimą, taigi šis klausimas labai opus. Taip pat tai turėtų pakankamai rimto poveikio perskirstant Europos koncernų turtą ir atitinkamai jos galbūt <clears throat> netgi dar labiau stengtųsi pastraukti iš Europos teritorijos. Ar aš čia nekalbu apie galimą grėsmę šių įmonių konkurencingumui, nes e, opios svarbios informacijos susijusios su prekybos paslaptimis atskleidimas sąlygotų E, tam tikrą poveikį rinkoms už mūsų e, sienų. Taip pat konstatuoju, kad iki šiol nebuvo atliktas joks poveikio įvertinimas ir manau, kad jį būtina atlikti prieš priimant sprendimą dėl atskirų šalių padėties vertinimo, ta country by country reporting angliškai. Taigi manau, kad e, <clears throat> jeigu jau būtų nuspręsta renkti atitinkamas ataskaitas, tai reikėtų numatyti tam tikrus apribojimus ir galbūt didžiojo dvidešimtuko šalis galėtų susidėrėti tam, kad būtų galima išvengti visiškai dvigubo apmokestinimo ir kad būtų apsiribota svarbiausiais mokesčių inspekcijoms, mokesčių e, surinkimo struktūroms e, elementais. Tokie būtų mano pastebėjimai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Fosui žodis. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, akcininkų teisų direktyva, taip kaip e, jie čia siūloma, užsimoja per daug plačiai. Ypač e, turint omenyje kad kalbant apie ilgalaikę įmonių raidą arba jų raidą ilgalaikėje perspektyvoje, tai e, galbūt ir būtų galima pateisinti kai kurios pasiūlymus, tačiau trumpesnio laikotarpio perspektyvoje e, kilo klausimas, ar siūlomas priemonės reikalingos. Trečiojo straipsnio A dalyje kalbama apie e, akcininko tinkamas teisės ir čia būtų galima švesti paralelės su nacionalinėmis sistemomis, kurios jau veikia ir nereikėtų čia iš naujo išrasdinėti dviračio, galima būtų atsižvelgti e, į galiojančias e, sistemas valstybėse narėse ir pagal jas reglamentuojama mm, akcijų priskirimas skiriams akcininkams jų registravimo tvarka, taip pat e, manau, kad finansinių tarpininkų E, finansinis atlygis turėtų gulti ant įmonių pečių, nes e, jos daugiausiai ir naudojasi jų teikiamomis paslaugomis. Taip pat manau, kad e, šis pasiūlymas turi didžiulį potencialą didinti biurokratinę naštą, todėl reikėtų tinkamai pakeisti direktyvos formuluotės, pateikiant nuorodas į nacionalinės sistemas, privalomas balsavimas, apie kurį kalbama 9 straipsnio arba dalyse dėl atlyginimų ir atitinkamo ataskaitų rengimas e, reikštų kartu ir stebėtojų tarybos įtakos apribojimą, kompetencijų apribojimą įvedus tokią dualinę sistemą, čia taip pat kiltų klausimas dėl atsakomybės, nes stebėtojų taryba yra atsakinga už sprendimus susijusius su atlyginimų politika, tačiau jeigu būtų dėl šių klausimų balsuojama visuotėme akcininkų susirinkime, tai atsirastų tam tikra spraga, taigi šį aspektą reikėtų išsameu panagrinėti, taip pat bendrai vertinant atlyginimų politiką vertinu, tai ją kalbama 9 straipsnio A dalyje, ES lygmenių kaip sunkiai įgyvendintina, nes nustatoma didžiausia e, atlyginimų ribos, didžiausios sumos apribotų įmonių veiklos lankstumą. O devintojo punkto C dalyje, kur kalbama apie visuotinio susirinkimo E, būtiną pritarimą e, klausimams, kurie susiję su e, kasdieninė įmonės veikla. Ir manau, kad įprastinius sandorius pasirašant tikrai reikalaujamas visuotinės akcininkų, visuotinė akcininkų susirinkimo pritarimas markiai apsunkintų įmonės veiklą ir jeigu jau būtų pasirinkta tokia formuotė, tai reikėtų labai aiškiai apibrėžti, ką čia turime omenyje tam, kad padėtis būtų daug aiškesnė. Ačiū. Ačiū. Žodžio paprašė komisija. Ar nariai sutinka išklausyti komisijos atstovus? Prašau, žodis komisijai. Dėkui. Komisija nori padėkoti Europos parlamento nariams už darbą, nagrinėjant šią direktyvą ir komisijos pasiūlymą. Pakeitimų yra tikrai nemažai ir jie, siūlymai juose yra labai skirtingi. Džiugu, kad parlamentas siekia išlikti ambicingų, svarbu, kad, parla, kad pasiūlymo nauda išliktų. To reikėtų nepamiršti svarstant pakeitimus. Manome, kad reikia užtikrinti tam tikro ligmens skaidrumą. Komisijos pasiūlyme išdėstytos priemonės yra negriežtos, jos yra bendro pobūdžio arba taikomos laisvanoriškų pagrindų ir svarstamos nuostatos turėtų išlikti kiek įmanoma konstruktyvesnis ir tikslinės. Taip pat reikalingas tam tikras tam tikros procedūrinės garantijos, ypač dėl atlyginimų politikos ir susijusių šalių sandorių. Jei ma mažųjų akcininkų apsauga sumažės, e, tai, tai sumažės mūsų investicijų populiarumas užsienio investuotojams. Antro, taip pat norėčiau pakomentuoti antrojo ligmens priemonės, kurios yra labai techninio techninės savasme ir jos negali e, būti gyvendinamos pagal pirmojo ligmens taisyklės. Mes pastebėjome, kad verslas palaiko e, siūlymą standartizuoti veiklą. Už tai pasisako ir, ir verslininkai ir investuotojai. Norėčiau dar kai ką pakomentuoti. Dėl papildomų paskatų ilgalaikiams akcininkams Mes, žinoma, pasisakome už e, ilgalaikių akcininkų išlaikymą, tačiau kai kurie pasiūlymai gali turėti nepagidavimų pasiekmių, pavyzdžiui, dvigubo balsavimo teisės galimybė. Manome, kad tai gali duoti neigiamų pasiekmių. Tai būtų naudinga tik tai daugumos akcininkams, o mažiesiams akcininkams tai nebūtinai bus naudinga. Ir tai būtų neteisinga žinia užsienio investuotojams, kurie dažnai būna mažumos akcininkai. Komisija svarsto šiuos klausimus ir šiais metais bus surinktos viešosios konsultacijos ir bus pasirodys e, e, ataskaita apie atsakingesnį investavimą viešajame sektoriuje. Galiausiai dėl pasiūlymo teikti ataskaitas apie įmonių veiklą konkrečiose šalise. Mes suprantame jūsų siekį kovoti su mokesčių vengimu, tačiau nemanome, kad, būtent, kad šis klausimas turėtų būti aptartas būtent čia. Ir per dėrybas mes ne, skirsime daug dėmesio direktyvos aprepčiai, kad dėrybų baigtis būtų kiek įmanoma geresnė. Tai komisija imasi darbo dėl e, mokesčių vengimo, laikydamasi 2015 komisijos veiksmų programos. Mums reikia dar kartą įvertinti siūlomų pakeitimų pobūdį, ypač kur siūloma teikti ataskaitas apie įmonių veiklą šalise, nes tai gali įmonėms sukurti ženklę naštą. E, reiktų atlikti poveikio įvertinimą ir labai apmastyti šiuos pakeitimus. Mes tikimės, kad jūs e, svarstydami pakeitimus dirbsite konstruktyviai, lankščiai, skaidriai sieksite kompromisu ir mes esame e, pasiruošę jums padėti prireikus. Ponas Duron. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu iš žaliųjų frakcijos. Norėčiau taip pat pasakyti keletą žodžių. Uh, Visų pirma, e, aš norėčiau palinkėti ponui Jean-Marie Kavada gero gimtadienio. Man atrodo, kad šiandien jo gimtadienis yra, taigi sveikinu jį. Taip pat e, noriu iškart pareikšti, kad aš nepritariu jo išsakytoms pastaboms ir mintims ir po šių e, draugiškų pasisakymų norėčiau pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Pirmininkė, matote, kad visada reikia įtariai vertinti komplimentus, nuo kurių prasideda pasisakymas. Taip, paskui pra, pra, pra, susilaukia smūgių. Tai iš tikrųjų rimta tema, kurią svarstome ir noriu pakomentuoti siūlymą įvesti prievolę šalim, e, įmonėms teikti ataskaitas apie veiklą šalyse. Ponas Koferati puikiai padirbėjo ieškodamas kompromisų ir pusiausvyros šiame tekste, aš tuo tikrai džiaugiuosi ir noriu kai ką pasakyti. Pone Kavada, jūs sakėte, kad dėl tų ataskaitų apie šalis teikimo reikėtų visų pirma parengti poveikio vertinimo studiją mo, nusukama e, daugybė mokesčių. 2 trilijonus mokesčių nu, nusuka įmonės. Ir negalime apsimesti, kad, kad to nėra. Mes privalome reaguoti į šią situaciją. Susidūrę su problema, galime pasirinkti, kaip reaguoti. Galima rinktis prevenciją, galima rinktis represijas. Aš jau ilgą laiką esu prevencijos šalininkas, nes sankcijos, e, baudžiamosios sankcijos, persekio, persekiojimas tikrai e, apriboja įmonės veiklą. Tačiau, kai visi reikalauja daugiau skaidrumo ir demokratijos, mes tikrai turime imtis e, veiksmingų prevencinių priemonių. Kodėl tai sakau? Nes mes kalbame apie e, vadovo atlyginimą. Bet atsiprašau, e, E, atrodo, kad vadovų atlyginimų klausimas yra toks svarbus, galbūt tai svarbus Londono City ir kitur. Kaip, kaip, ar tai tikrai svarbu pasauliniu kontekste? E, ištikus finansiniai kriziai mums reikia svesti svarbesnius klausimus nei vadovų atlyginimo e, išsprendimas. 2 trilijonai nesumokėtų mokesčių svarbesnė problem, yra svarbesnė problema. E, viskas nėra taip sudėtinga. Mes būtume įpareigoti taip elgtis, teikti tas ataskaitas, jungtinėse valstijose taip yra. Jūs privalote atskleisti, kiek mokesčių sumokate kiekvienoje šalyje. Tai, tai niekaip nepakenktų nei įmonių konkurencingumui, nei e, verslo skaičiams. Tiesiog reikėtų gauti tokią informaciją. Aš esu iš tų, kurie gina mažas ir vidutinės įmonės, nes e, tos įmonės negali pasilinkti, e, kurioje nemokestinėje zonoje įsisteigti, kad išvengtų mokesčių. Jos moka savo mokesčius toje šalyje, kurioje jos sukuria darbo vietas. Ir čia, ir būtent jos susiduria su didžiuliu uh, E, smūgių konkur, konkurencinėje kovoje, nes tos šalis, tos didžiulės įmonės, kurios e, lopsta kokioje nors šalyje, iš veiklos toje šalyje nemoka ten mokesčių. Mes turime ginti mažas ir vidutinės įmonės ir Europos pramonę. Aš prašau, kad aš na, ilgokai kalbu, bet aš manau, kad tas klausimas yra esminis. Jis tai, taip, tai panaš tas pats kaip ir svarstymai, kok, kas yra e, tradicinė pramonė ir kokia yra mūsų pramonės vizija ir kas, kokios ir didžiausios kliūtis iškyla pramonės vystimuisi. Ponas Junkeris LuxLeaks e, skandalo kontekste, na, galbūt net, matau, neturi kuo didžiuotis, bet reikia pasiekti, kad e, tokie metodai nebebūtų taikomi ir kad mokesčiai būtų mokami ten, kur, kur vykdoma veikla. Turime reikalauti skaidrumo ir vis, nesijimti represijų. Mes norime siekti lygesnio pasaulio. Ponas Karim. Ačiū, pirmininkė. Mano frakcija e, pasisako už komisijos siūlymą, siūlymus, kuris atspindi, didžia dalimi atspindi e, mūsų šalise įsigaliojusios tradicijas ir man, manome, kad būtų naudinga viską perkelti į kitą lygmenį ir uh, Taip pat noriu priminti parlamento parengtą atsaką į žalėją knygą, komisijos žalėją knygą. Ir kalbame apie negriežtosios teisės priemonės, nors kai kurie siūlymai priskirtini toms e, pirminės teisės priemonėms. Ir taip pat turime nepamiršti, ką reikštų nelankstumo pasirinkimas, tai yra principas, pagal kurį reikėtų arba įgyvendinti taisyklės, arba pasiaiškinti, kodėl jų neįgyvendina. Taip pat noriu pakomentuoti gana intervencionistinės komisijos idėjas. Visų pirma, mes nepritarėme e, skaidrumo reikalavimo įvedimui, nes tai reikštų, kad reiktų atsklisti esminę informaciją, tai būtų aktualu turto valdytojams, E, ir tai atimtų iš verslo sukauptas žinias ir patirtį, jeigu būtų būtina užpildyti standartizuoto pavyzdžio anketas tai mus atitolinti nuo tikslų, kurių iš principo siekiame. Mes nepalaikome ir nuostatų dėl susijusių šalių sandorių, nes tai neatspindi įsigaliojusias e, tradicijas skirtingos teisės šalise ir tai e, papildomai nepelnyti ap, ap, apsunkintų įmonės, kurios dirba rinkoje, rinkos sąlygomis. Mūsų nuomonė, reikia vengti e, neigiamo poveikio toms įmonėms, kurios palaiko papildomų paslaugų, kurios teikia papildomas paslaugas, e, ypač negraštosios teisės priemonėmis. Reikia, mes manome, kad reikia puoselėti ir gerbti skirtingas ver, įmonių veiklos tradicijas egzistuojančias įvairiose Europos šalise. Mes sveikiname pranešėjo pasiūlymus e, bet nepalaik, nepritarėme tiems pasiūlymams ir pakeitimams, kurie eina priešingą kryptimį, kur siūloma atskleisti e, esminę informaciją. Taip pat nepalaikome pasiūlymų, kurie nepriimtini vertinant akcininkų teisės, ypač kalbant apie e, didelį akcijų paketą turinčių akcininkų teisės. E, juk siekiame įtraukti akcininkus į įmonių veiklą pozityviame kontekste. Mano frakcija mano, kad reikia dar daug padirbėti ir parlamente, ir šiame komitete, kol parengsime gerą, konstruktyvę poziciją, bet išliekame optimistiškai nusiteikę dėl mūsų tolesnės veiklos ir pirmininkė dėkoju už galimybę man pasisakyti, o draugės su kolegomis E, ponui Žanmarį Kavada norėčiau palinkėti labai gero gimtadienio. E, mes jau uh, ilgą laiką dirbame kartu, jis visiškai nepasikeitė, o aš beveik jau nuplikau. Pone Kavada. Merci, monsieur. Ačiū, papimikė, ačiū, pane Karimai. Jeigu visiems turėčiau nupirkti šampano, linkintiems man uh, gero gimtadienio, tai bankrutuočiau, nepaisant to vis tiek noriu visiems padėkoti, ponė pirmininkė, noriu kreiptis į kolegą Duraną. Aš e, manau, kad per daug jis plačiai interpretuoja mano pasiūlymus. Ir aš e, tikrai e, nenoriu steigti jokio pagrindo uh, manyti, kad aš kažkaip bandau <clears throat> mokestinį sukčiavimą remti. Kuomet e, ponai Bertosu esant prokuroru Ženevoje buvo e, svarstama byla atitinkama, aš buvau tarptų, kurie buvo pasirašę po šio ieškinio, nežinau, e, kaip jūs tuo metu elgėtės, tačiau aš e, laikiausi tos pačios nuomonės su ponė Eva Žoly ir aš manau, kad Europa turi kuo skubiau rasti galimybių ir priemonių tam, kad kovotų prieš tokias šalis kaip Jungtinė karalystė ir Luksemburgas, e, kuriuose yra galimybių sukčiauti mokesčių e, srityje. Antras aspektas, kuris jums, manau, patiktų susijęs su vadovų atlyginimais, kurie turi būti viešai skelbiami ir Europoje atitinkamai ribojame. Šiam pasiūlymam pritariu, kaip jūs žinote, Prancūzijoje tinkamos diskusijos jau vyko ir yra pasiekta pažangos. Ir taigi tiek, tiek norėjau sureaguoti jūsų pasisakymą pakankamai trumpai ir tiksliai. Ačiū, ponė pirmininkė, žodis ponė Regner. Dėkoju, pirmininkė. <coughs> Aš dar kartą norėčiau padėkoti visiems kolegams iš ICA, EPP ir ALDIS. Ir noriu kreiptis į visus ir pasakyti, kad negalima tik tai kartoti, kad mums reikia daugiau skaidrumo, daugiau šviesos ir panašiai, bet reikia pasakyti ir aiškiai, kodėl nenorite vienos ar kitos priemonės, kuri yra pasiūlyta. Aš jaučiuosi nejaukiai, matau, kad konkretus pasiūlymai, kurie yra pateikti, nuolat kritikuojami dėl vienos ar kitos priežasties. Skaidrumo reikia, bet nuo to momento, kai tik tai reikia teikti informaciją, kuri galbūt yra šiek tiek jautresnė, galėtų atskleisti šiek tiek daugiau, sakykime, kad ir informacija apie atlyginimus, tada jau tos informacijos niekas nebenori teikti. Komisijai noriu pasakyti, kad e, ataskaitų teikimas pagal atskiras šalis būtų labai geras instrumentas, padėsintis visas tas problemas, kurios dabar sprendžiamas kitose komitetuose. Tai yra mokesčių slėpimo vengimas. Ir aš manau, kad būtent į akcininkų teisų direktyvą šie, šios nuostatos turėtų būti įtrauktos ir padėtų išspręsti daug problemų. Dabar vėlgi laikraščiuose skaitom, uh, kad didžiuliai bankai leido savo vadovams išvaistyti arba kaupti pinigus kur nors visai netinkamose vietose ir mes visi esame pašiurpę dėl to, todėl manau, kad tikrai reikėtų leisti įvesti į šios teisės aktus daugiau skaidrumo. Tai Netaip kad nesitiktų taip, kaip sako ponas Paperatė. Iš pradžių mes nusistatome gražius tikslus, o po to nieko nedarome, kad jų pasiektume. Ačiū. Toliau ponia Autola. Dėkoju, pirmininkė. Skaidrumo reikalavimai bei ataskaitų teikimas pagal atskiras šalis, bei mokesčių skelbimas yra labai svarbus klausimas ir labai esminis klausimas ir visuomenės diskusijose. Ponas Dura minėjo, kad Junktinio Amerikos valstijų teisė šiuo atveju galėtų būti mums modelis. Ir buvo pavyzdys rengiančios pasiūlymus. Manau, kad pirmojo svarstymo metu tikrai teisinga būtų įtraukti šios reikalavimus į mūsų pasiūlymus komisija galėtų paieškoti, kaip tą būtų geriausia galima padaryti Bet dabar, jeigu mes įtrauktume juos taip tiesmukai, tai tik greičiausiai uždelstume visą procedūrą. Dar viena mintis. Įmonės turi reaguoti į labai įvairius reikalavimus dėl ataskaitų. Ir artimiausiai ateityje komisija galbūt galėtų kodifikuoti visus įmonėms jų ataskaitų teikimam reikal, e, esamus suformuluotus reikalavimus. Tai supaprastintų įmonių veiklą valstybėms narėms būtų paprasčiau taikyti ataskaitų teikimo e, reikalavimus šalyse. Aš suprantu, kad tai nėra labai greitai įvykdomas darbas, bet artimiausių metų komisija galėtų to imtis. Dėkojame. Daugiau pasisakančių šio klausimu nėra. Todėl penkiol, skelbiu 15 darbo tvarkės klausimą, tai yra balsavimas. Hmm? So first the floor goes to the rapporteur, uh, Mr. Negrescu. Pirmiausia kalbės pranešėjas, ponas Negrescu. Bună ziua. I'll do a short intervention regarding the European Public Prosecutor's Office. So, uh, in shortly and briefly. Trumpas įvadas dėl Europos prokuroro institucijos įsteigimo. Šioje, šiame nuomonės projekte atsižvelgiama į ankstesnę teisės komiteto parengtą nuomonę. Bandėme atsižvelgti į ją ir įtraukti nuorodas iš ankstesnės iš ankstesnio dokumento, mes reikalavome, kad tai būtų nepriklausomas prokuroras, nepriklausomas nuo politikos, politinių diskusijų. Taip pat e, išaiškino, bandėme išaiškinti, kaip vyks pro, prokuroro ir nacionalinių prokurorų nominacija, jų skyrimas Taip pat bandėme atsižvelgti ir į kitų komitetų išreikštas nuomonės. Mėginome atsižvelgti ir į tarp valstybinių nusikaltimų tyrimą ir į teisingą visų valstybių narių traktavimą bei lygybės užtikrinimą. Kartu su šešėliniais pranešėjais rengėme tokią nuomonę, kuri turėjo atsižvelgti į visų mūsų kolegų išreikštas pozicijas. Ačiū. Taigi balsuosime. Balsuosime rankų pakelimu. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Šis laikė. Uh, so this is dismissed. Dismissed. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė. Reikėtų patikrinti elektroniškai. Prašome imti kortelę ir balsuoti dėl aštuntojo pakeitimo. Two people are not losing now. Uh, two people have not put their cards. Dar du nariai nepasinaudojo kortelėmis. Ne, viskas tvarkoje, sako pirmininkas. Taigi, aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Pasiūlymas atmestas. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Atsiprašau, susilaikė. Taigi atmesta. Atmesta. Vienuoliktas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Yeah. Uh, amendment 13, there's a split for uh, vote asked by SMD. So the part number one, in favor. Against. Abstentions. Shall we check? We need to check. We'll check, uh, check electronically. Patikrinkime elektroniškai dėl 13 pakeitimo pirmosios dalies. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktasis, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Šešioliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 17. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18. Vėl balsuojame dalimis. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 27. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai. Prašome balsuoti dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28, 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime, sako pirmininkas. Taigi, Pradedame balsuoti. 28 pakeitimas kas už. Baigime balsuoti. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Vienas parlamentaras nebalsavo. Dabar jau viskas gerai. Priimta. Uh, we pass to point number 16. 16. Darbo atvarkės punktas. Nuomonės projektas. Tvirt, nuomonės projekto tvirtinimas. Taigi balsuojame tiesiog pakeldami rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau posėdis vyks in kamera, taigi visi, kurie neturi teisės dalyvauti uždaruose posėdžiuose, turėtų išeiti.